Cari colleghi. Eh, Mėly kolegos, skelbiu Europos parlamento sesiją, kuri buvo nutraukta vasario 13 dieną pradėta. Noriu pakviesti Europos parlamento narius susėsti kuo toliau vienas nuo kito, kas antrą vietą paliekant laisvą nes matau, kad vis tiek mūsų nėra labai daug, kaip žinote, dėl visuomenės veikatos priežasčių tai būtų geriau. Vasario 13 dienos posėdžio protokolas laikomas yra išplatintas, ar būtų kokių pastabų dėl jo? Jeigu pastabų nėra, tai protokolas yra laikomas patvirtintu. Turiu e, visą eilę pranešimų kadangi Mat Karti buvo išrinktas Airijos nacionalinio parlamento nariu. Europos parlamentas konstatuoja, kad jo vieta tapo laisva nuo 2010 vasario 8 dienos pagal darbo tvarkos taisyklės. Airijos kompetitingos institucijos mane informavo, kad ponas Kris Makmanas yra išrinktas Europos parlamento nariu, pakeičiant poną Matkartį nuo 2020 metų kovo 6 dienos noriu pasveikinti šiltai naują kolegą ir noriu priminti, kad jis turi visas teises ir gali dirbti Mm, Europos parlamente ir visose struktūrose pagal darbo tvarkos taisyklės. Socialdemokratų Renių ir Žaliųjų frakcijos mane informavo apie tai, kad yra priimta visai lės sprendimų dėl pakeitimų komitetuose ir delegacijose. Šie sprendimai bus pridėti prie šiandienos posėdžio protokolo ir jie įsigalios nustatytą datą, kai jie paskelbti e, Komitetų pirmininkų suiga mane informavo, kad nebuvo prieštaravimų išsakyta dėl agri komiteto rekomendacijos neprieštarauti deleguotam aktui, kuris buvo priimtas pagal darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį. Ši rekomendacija yra pateikta e, plenarnės sesijos svetainėje. Jeigu e, kažkuri frakcija ar nustatytas skaičius parlamento narių nepateiks prieštaravimų per 24 valandas, balsavimas dėl šios kelbimo. Ši rekomendacija bus laikoma patvirtinta priešingų atvejų, dėl jos bus balsuojama. Dabar pereikime prie darbo tvarkės. Care kolegė, e cari kolegi. Kom... Mėly kolegos, kai praeitą ketvirtadienį buvote informuoti šios savaitės plenarinė sesija išimtin dėl išimtinių aplinkybių vyksta e, Briuselėje. Prieimiau tokį sprendimą pasiremdamas parlamento medicinos tarnybos e, rekomendaciją. Jie atidžiai išanalizavo COVID-19 epidemijos situaciją ir jie nusprendė, kad e, parlamentui vykti į Strasbūrą dėl plenarinės sesijos būtų daug didesnė e, rizika sveikatai mums ir vietos gyventojams. Atsižvelgiau į tai, kad nėra įmanoma užtikrinti visų plenarės sesijos dalyvių saugumo, todėl buvo priimtas sprendimas surenkti plenarinę sesiją čia Briuselė, siekiant užtikrinti parlamento darbo testinumą, išvengti nutraukimo. Uh, mūsų teisė kūrinio darbą. Aš noriu padėkoti Prancūzijos valdžios institucijoms visie, kas, visiems, kas dalyvavote šiame procese. Dėkoju už bendarbiavimą, ypač dėkoju parlamento administracijai kuri paskutiniu metu itin atidžiai stebi visą šią situaciją. Iš tikrųjų, momentas yra labai sudėtingas, sudėtingas mūsų institucijoms ir visi parlamentarai, visos frakcijos turi siekti apsaugoti parlamento darbo integralumą tam, kad demokratinis mūsų gyvenimas galėtų tęstis. Mūsų vyriausybės, pati ES prašo pasiaukom už piliečių pusės, taigi mes turime parodyti pavyzdį, turime padaryti viską, kas yra įmanoma, kad užtikrintumėm teisėjų kūrinio darbo testinumą, biudžetinio darbo testinumą. Turime toliau kovoti su COVID-19 epidemija, ypač turint omenyje, kiek ji palėtė mūsų kompanijas. Taip pat yra didžiulis darbas, kurį reikia nuveikti migracijos, daugiametės finansinės programos rytise. Tas darbas turi būti tęsiamas. Taigi, turime išlikti savo postuose. Norime išreikšti solidarumą visiems kolegoms, kurie dabar yra atsidūrę e, karantino zonose, kurie negali dalyvauti parlamento darbe laikantis priimtų e, institucijų sprendimų. labai raginčiau visus, kiek galima mažiau keliauti, kiek įmanoma būti Briuselyje, kadangi kelionės ypatinga susirūpinimą kelia šiuo metu. Aišku, kad turime vykdyti parlamentinį mandatą ir noriu pas, išreikšti pagarbą visiems tiems, kurie kasdien stengiasi suvaldyti šios e, lygos protrukį visame pasaulyje, atlieka savo pareigą. Tai yra iš tikrųjų didžiulė atsakomybė ir manau su to atsakomybės pajūtimu, su didžiuliu pasididžiavimu mes stengsimės kovoti su to ir todėl šiandien įvyko neįlinės pirmininkų suėgos sutikimas. Noriu padėkoti visiems, kas dirbate šiuo klausimu, noriu padėkoti visiems už bendarbiavimą, noriu padėkoti visiems už dedamas pastangas stengiant suvaldyti šią situaciją. Dabar mes tengiamės pakeisti šios plenarnės sesijos darbo tvarkę, kuri turėtų atrodyti taip. Kovo mėnesio plenarnė sesija vyks tik tai rytoj, kovo 10 dieną, antrą antradienį ir jo struktūra bus tokia. Nuo 9 iki 12 tarybos ir komisijos pareiškimai dėl koronos viruso protrukio. Ir aišku, mes pasirūpinsime, kad atsakingi asmenys e, dalyvautų. Toliau nuo 15 iki 18 val. Europos tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Europos vadovų e, neįlinio susitikimo įvykusio vasario 20 dieną dėl daugiausias finansinės programos išvados išvado aptarimas. Ir aišku, e, parlamentas yra čia labai svarbus aptariantas išvadas. Na ir galiausiai tarybos ir komisijos pareiškimas dėl migracijos situacijos prie Graikijos-Turkijos sienos ir ES bendro atsako. Tokie darbo atvarkės pakeitimai buvo patvirtinti pirmininkų sueigos. Kaip jūs visi suprasite, mes norėtumėm, kad parlamentas išliktų veikiantis, bet aišku, Tuo pat metu privalome imtis ir visų atsargumo priemonių ir iki minimumo sumažinti visą parlamente vykstančią veiklą. Todėl sesija dabar yra nutraukiama ir pradė... tęsime darbą rytoj 9 ryto. Ačiū. Dėkuoju už bendradarbiavimą.